Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Norėčiau, kad visi kolegos susėstų į savo vietas, kad galėtume pradėti balsavimą. Yeah. Ο συνάδελφος Αλαφράγκα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ponas Alafranka paprašė žodžio, prašom. Your micro, please. Eh, quisiera, quisiera recordar a la Cámara... Pone pirmininkė, norėčiau priminti, jog eh, balandžio mėnesį mano frakcija paprašė Pone pirmininkė, aš norėčiau visiems priminti, jog balandžio mėnesį mano frakcija paprašė, kad per šią plena, plenarinę sesiją nebūtų nei diskutuojama, nei balsuojama dėl Guantanamo bazės, dėl Bostono išpolių. Ponas Svoboda prašė kad vis dėlto būtų diskutuojama ir balsuojama. Ir kadangi ta diskusija jau vyko, remiantis 122 vidaus darbo taisyklių straipsnių, aš norėčiau, kad nebūtų atnaujintos diskusijos šito klausimu. Tad e, manau, kad rytoj parlamentas turėtų pasitenkinti tik tai e, rezoliuciją dėl Guantanamo. Pane Salafranka. Norėčiau pasakyti, jog remiantis darbo taisyklėmis reikėtų, kad jūsų politinė frakcija pateiktų raštu prašymą šituo klausimu, kad pranešimas būtų 15 val. šiandien ir kad balsuojama būtų rytoj. O dabar turime tęsti darbo tvarkę. Ponas Guerrera, ponė De Kaiser, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti tik tai, jog buvo susitarta dėl to dalyko ir mano frakcija taip pat visiškai pritarė tam, kas siūlė ponas Salafranka, kad būtų tik tai balsuojama. Dėkoju. Dėkoju, ponia Kaiser pateikė savo komentarą. Dabar e, protokolo dėl ES pagrindinių teisų hartijos taikymo Čekijos Respublikai